Noriu pranešti, kad tęsėme sesiją, kuri buvo sustabdyta vasario 17 dieną. Ankstesnio posėdžio protokolas yra pateiktas. Ar turite pastabų? Jų nematau, todėl protokolas patvirtintas. Norėčiau Jums pateikti šiek tiek informacijos. Trys punktai. Pirmiausia, noriu paminėti, kad deklaracija pateikta raštu, deklaracijos numeris 89 brūkšnys 2010 surinko reikiamą skaičių parašų, taigi parlamentas patvirtina šią deklaraciją. Tai yra deklaracija dėl vienašališko Kanados įvestų